Kolegos, prieš pradedant šios dienos sesiją norėjau e, atminti miškų gaisrų įvykusių Portugalijoje, Ispanijoje e, praėjusią savaitę aukas. E, kaip jau sakiau Europos vadovų taryboje. Šis reiškinys kelia didelį nerimą ir turime daugiau dėmesio jam skirti. Vien šiemet Europoje daugiau kaip 750 tūkstančių e, hektarų miškų išdegė, daugiau kaip šimtas žmonių žuvo vien Portugalijoje. Todėl aš manau, kad yra būtina skubiai imtis Europos civilinės saugos tarnybos steigimo, kas užtikrintų teisinius pagrindus, leidžiančius suteikti netidirotiną pagalbą piliečiams skubiais atvejais. Taip pat noriu informuoti Jūs apie sprendimą, kuris buvo priimtas sutarus su pirmininku Tusku ir pirmininku Junkeriu. Gyventojams, kurie nukentėjo stichinio nelaimių. Astorijos premijos ekvivalent e, dydžio e, piniginė parama. Tai būtų mūsų solidarumo išaiška toms bendruomenėms ir šeimoms, kurie nukentėjo Portugalijoje ir Ispanijoje. Ir jų vardu norėčiau paskelbti minutės tylą kurios metu taip pat e, galėtume paminėti ir e, uragano Ofelija aukas Airijoje. desidero altresì informare l'aula che domani Taip pat noriu informuoti parlamentą, kad rytoj prieš balsavimą vienos minutės tyla bus skirta e, žurnalistės Dafne Karvana Galicija iš Maltos, kurie buvo baisių būdų nužudyta praė... E, Maltoje praėjusią savaitę įvykdžius išpolį. Taigi rytoj trumpai ją pagersime, trumpai ir apsilankys parlamente taip pat e, aukos šeimos nariai, kurie buvo pakviesti ir sutiko apsilankyti ir jie bus salėje lankytojų galerijoje.